dieną vėl pradėtų. Pradėsiu nuo liūdno pranešimo. Ian Paisley, mūsų buvęs kolega, sulaukęs 88, 88 metų mirė. Jis 25 metus buvo mūsų parlamento narys ir savo karjeros pabaigoje dar pabuvo Šiaurės Airijos ministru pirmininku. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad šiomis minutėmis mus pasiekia dramatiškos žinios apie pabėgėlius. Pa, priešais Libijos krantus žuvo 250 pabėgėlių paskendus laivui. 36 buvo išgelbėti, tačiau 250 žuvo o prie Maltos krantų žuvo 500 pabėgėlių. Aš pranešu jums tai todėl, kad mes privalome imtis visų priemonių, kad tokių humanitarinių katastrofų daugiau neįvyktų. Mes negalime savo to leisti, tai mūsų moralinė pareiga. Praėjusią savaitę jums sakiau vieną dalyką, kurį norėčiau pakartoti. Rytoj prieš balsavimą vyks ta vadinamoji 360 laipsnių nuotrauka. Atsiprašau, ne rytoj, poryt, trečiadienį. 360 laipsnių panoraminė nuotrauka bus daroma šioje parlamento salėje. Reikėtų, kad visi susirinktumėte. Tokia nuotrauka daroma tik tai vieną kartą. Taigi kviečiu visus dalyvauti šios nuotraukos fotografavimo metu. Galite pasinaudoti tokią progą ir ateiti ir patekti į tą nuotrauką. Taip pat ir lankytojai, kurie apsilanko mūsų lankytojų ložėje, galės pasižiūrėti ir jūs pamatyti toje nuotraukoje, susirasti kiekvieną iš jūsų. Galite ir pasidažyti, jeigu norite, sako vienas mano kolega. Ačiū Jums už tą nuorodą. Taigi rytoj 12 val. bus daroma ta panoraminė viso parlamento nuotrauka. Protokolais, Liepos 17 dienos posėdžio protokolai yra išdalinti, ar turite kokiu nors pastabų, jeigu ne, tuomet protokolus laikome patvirtintais. Aš turiu nemažai pranešimų. Pradėsiu nuo Ispanijos kompetentingų